kad e, pirmasis šiandienos e, popietinės darbo atvarkės klausimas yra Sąjungos vyriausios įsigaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas, kuriame bus kalba apie pagrindinius e, bendrosios užsienio ir saugumo politikos ir bendrosios saugumo gynybos politikos aspektus bei esminius pasirinkimus pagal ES sutarties 36 straipsnį. Kaip matote, komisijos narė Margerinė tik atėjo, todėl paprašysiu jos šiek tiek uh, atsipūsti ir paskelbti pareiškimą. Ačiū. Atsiprašau, bet aš AFET komitete kalbėjau apie